Good morning, everyone. Good morning. Labas rytas visiems, labas rytas, kolegos, ponius ir ponai, sėskite. Norėčiau, kad pradėtume šio ryto komiteto posėdį. Iškart ketvirtą darbo tvarkės punktą pradėsime nagrinėti elektroninis balsavimas dėl 20 metų ES bendrojo biudžeto visi skyriai. Bet pirmiausiai norėčiau suteikti žodį Michaeliu Galeriui, kuris yra mūsų nuomonės referentas. Labas rytas, gerbiami kolegos, dėkuoju. Aš kalbėsiu vokiškai. Norėčiau kažkaip šiandien pakalbėti vokiškai. Dėkoju visiems už puikų bendradarbiavimą. Mes e, sugebėjome parengti keturis kompromisinius e, pakeitimus. Ir aš tikiuosi, kad ir toliau taip pat sėkmingai bendradarbiausime. Ką pastebėjau, nemažai turime daug naujų kolegų, žmonės e, turi daug gerų ketinimų, savo požiūrį. Ir norėčiau e, paminėti du pasiūlytus pakeitimus, kuriuos vis tik rekomenduoju atmesti. Tai yra 51 ir 56. E, kalbama apie smurtalties pagrindų ir teisės abortus. Aš visiškai ne prieš tų temų nagrinėjimą ir mes e, jas nagrinėjame Europos parlamente. Tačiau, e, sakoma, Europos Sąjunga turi skirti lėšų, kad visame pasaulyje moteris turėtų teisę naudotis. Tai yra labai bendra frazė formuluoti. Būtų labai sudėtinga bet kokiai administracijai uh, E, naudoti biudžeto lėšas e, pagal tokią formuluotę. Jeigu, pavyzdžiui, būtų konkreti programa, nesakoma, kad reikia daugiau ar mažiau lėšų, <clears throat> ar tiek pat, aš apie tai nekalbu šiaip. Mes galime tai tokią frazę įrašyti į pranešimą, į nuomonę dėl programos, bet tai nebūtų derama vieta mūsų rekomendacijai biudžeto komitetui. Aš nenorėčiau, kad mes pradėtume kabinėti žaisliukus kaip ant e, kalėdų eglutę savo pasiūlymais. Moterų reikalų komitetas, lybė komitetas, e, Envi galėtų pateikti tokių pat pasiūlymų. Aš norėčiau, kad jūs suprastumėte mano poziciją. Mes jau dirbame daugelį šalių šiuose srityse, tačiau tokie bendri pasiūlymai neužtikrina pridėtinės biudžeto vertės. Ir aš e, noriu pasakyti, kad mes nežinome, ar e, bus skirtos papildomos lėšos toms atsims ar ne. Dėl to prašau jūsų supratimo. Būtų geriau, jeigu kolegos atsiimtų tuos. Uh, du pakeitimus 51 ir 56, kad nereikėtų balsuoti prieš. Mes norime parengti tokį dokumentą, kuris atspindėtų mūsų komiteto nuomonę dėl biudžeto. Tai neturėtų būti kalėdų eglutė su įvairiausiais pageidavimais. Tie pasiūlymai tikrai netitinka mūsų e, kompetencijos ribų. Mes turėtume uh, E, galvoti, kaip spręsti problemas, negalime tuo pačiu metu visko surašyti į savo nuomonę. Būtų toks geriausias požiūris. Ar dar kas nors norėtumėte ką nors pasakyti? Aš taip pat kalbėsiu vokiškai. Pone Neumann, mane tai nustebino, nes kiti komitetai taip pat nagrinėja E, šias sritis ir išreiškė savo poziciją dėl e, teisių, moterų teisių, LGBTI teisių. Turime aiškiai sakyti, kad tai yra užsienio politikos dalis ir manau, kad reikia rasti vietą toms teisėms biudžete ir reikia galvoti, ką mes išorėje darysime. Manau, kad tai yra aktualu biudžetui ir galime kalbėti apie lyties aspekto integravimą ir tai suteiktų legitimumo daugiau e, biudžetui. Ponas Butikoferis, aš sutinku su to, kas buvo pasakyta ir noriu paklausti pono Galerio kai ko. Kada e, nereiškia, kad jūs kažką palaikote per šią kadenciją? Jeigu e, būtų šalims skirtos programos ar teminės sritys, e, kuriuose būtų tos konkrečios temos, tada aš pasakyčiau už, bet reikia labai tiksliai numatyti šalį ar projektą. Kaip sakiau, bendroje mūsų komiteto nuomonėje, kurie kalbam apie užsienio politiką, bent jau uh, mano nuomonė, neturėtų būti įrašomos tokios temos, nes ne mūsų komiteto kompetencija yra spręsti šios klausimus. Mes jau užsivame šiomis e, problemomis, bet A, B, C šalyje, kai yra aiški biudžeto eilutė ar kategorija. Tačiau bendros frazės nėra labai mums naudingos, nieko jos e, nepridės ir mes turime galvoti apie savo reputaciją. Dėkoju. Aš manau, kad turėtume jau dabar pereiti prie balsavimo. Nenorėčiau, kad dar vyktų diskusijos. Pone Fonvizė, e, Čivečevič. Labai trumpai. E, kolegė Neumann pasakė tiksliai tai, ką aš norėč, norėjau pasakyti. Aš esu viena iš autorių, norėčiau paraginti jūs balsuoti už 51 pakeitimą. Ponas Simoševič, aš norėčiau, kad ponas Galeris pakartotų uh, pakeitimus numerį 51-56. Dėkuoju. Mm, Michaelis Galeris klausė, kolegų, kurie pateikė 51 ir 56 pakeitimus, ar jie jų neatsijimtų, kaip suprantu, ne. Vautman Zirko, e, kitas pakeitimas, kas e, norite atsimti, ne? Gerai, ponas Galis e, aiškiai išsakė savo nuomonę, dabar galime balsuoti. Pirmasis kompromisas. Kas už? prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis už, prieš, susilaikę, atmesta. Septintasis už, prieš, susilaikę, atmesta. Aštuntasis už, prieš, susilaikę, atmesta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Trisdešimt pirmasis ponas Lagudinski už, prieš, susilaikė. Atrodo, kad atmesta. Pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas 31. pono Lagudinskio e, pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta 27 prieš 24 už. 32 už prieš susilaikę. Pasitikrinkime 32. Balsuojame. Balsavimas baigtas. <laughs> Labai aiškus rezultatas. 33 kas už, prieš, susilaikę. Man regis patvirtintas. Dar kartą tikriname, bet balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtasis kompromisas, kas už prieš susilaikę. Tikrinsime. Dešimtasis kompromisas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 35 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, patvirtintas. 37 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 38-39 identiški, kas už, prieš, susilaikę, priimta Tikriname. Balsuokite. Vieno trūksta. Baigiame balsuoti. Atmesti. Toliau. Koks rezultatas 19 už 35 prieš. 19.35. O kodėl švieslentėse nesimato rezultato? Keturiasdešimt antrasis ponios fotygos. Kas už? Atsiprašo pirmininkas pono Kastaldo, 40-asis kas už, prieš, susilaikė. Tikrinsime. Labai prašau, kad matytųsi rezultatas švieslentėje. Baigtas balsavimas. Matote. 41. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 42. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. Tikriname. 42. Tikriname. Balsavimas pradamas. Dar e, vieno kolegos trūksta, dabar jau galime baigti balsavimą, atmestas. 45. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 47. Už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 48. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 49 už, prieš susilaikę priimtas. 50 už, prieš susilaikę atmestas. 51 kas už, prieš susilaikę. Tikriname. 51 balsuokite. Vieno trūksta. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Nauja tradicija atsirado šią kadenciją ploti po balsavimo. Aš atviras pokyčiams, bet sakau, kad tai naujas dalykas. 52. Kas už, prieš, susilaikė. Tikriname, prašom balsuoti. Jau visi balsavo, baigėme balsuoti, patvirtinta. 53. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 55 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 56 kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 59 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 62 už, prieš, susilaikė. Tikriname 62. Balsavimas prasideda. Baigėsi. Atmesta. 12 susilaikė. Toliau elektroninis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Prašom balsuoti. Dviejų trūksta vieno. kolega, paskutinis šansas. Jūsų jau visi balsavo. Baigėme balsuoti. 402 už 12 prieš vieną susilaikė. Patvirtinta. Sveikiname nuomonės referentą. Balsavimas elektroninės baigtas. Elektroninis balsavimas baigtas. Ar jau atvyko mūsų bičiuliai iš Australijos? Sėdėkite, būkite savo vietose, ateis mūsų bičiuliai po poros minučių į salę. Po penkių minučių tęsime posėdį. Ar yra žmonių iš AFET sekretoriato? Any news? Uh, Australian five minutes seem to be. Turbūt australai gyvena kitoje laiko zonoje, nes australiškos penkios minutės baigėsi. Of the vice president, I would go there, get two Belgian policemen. Na, jie turbūt yra vicepirmininko kabinete. Gal juos reikėtų atvesti su Belgijos policija? How... Man atrodo, kad delegacija jau yra pastate, todėl esu šiek tiek nustebęs. Probably hidden somewhere. So, late, like to... Uh, Kolegos, kadangi jau vėluojame, noriu nedėlstamas tęsti posėdį. Atvyko mūsų svečiai iš Australijos, noriu šiltai su jais pasisveikinti. Šalia manęs sėdi gerbiamasis Kevin Andrews, jis yra Australijos atstovų rūmų narys, na, vadinamas Australijos parlamento tėvu, turbūt jums būtų įdomu išgirsti, ką daro parlamento tėvas, norėsime išklausyti apie tai informacijos. Tai toliau Jen Ryan mm, iš atstovų rūmų ir Damian Trump užsienio reikalų gynybos ir priekybos politikos nuolatinio komiteto atstovas iš atstovų rūmų. Toliau senatorius James McGrath, seniūno pavaduotojas ir Pauline Hansen, senatorė Pauline Hansen iš Australijos senato. Didelė garbė. Jūs čia priimti, netaip dažnai mūsų aplanko svečiai į Australijos, taigi ačiū, kad leidotės į šią trumpą kelionę į Briuselį. Uh, ES ir Australija turi ilgas diplomatinių santykių tradicijas, kurios prasidėjo 1962 metais, kai buvo įsteigta e, vadinamoji ambasados, e, vėliau buvo įsteigta vadinamoji ambasados delegacija, taigi keletas e, žodžių mano vardu. Mm, Australija ir e, Europos Sąjungos valstybės narės. E, E, Vanerą sieja ta pati vizija, e, kova su terorizmu, mokslinių moksliniai tyrimai, inovacijos ir taip pat daugia šaliai santykiai. Ir neseniai šios santykius mes sustiprinome, pradėjo naują strateginio bendradarbiavimo etapą, e, sudarė 2017 metais ES ir Australijos e, susitarimą. Šis parlamentas tą susitarimą patvirtino 2018 metais. Naujoje parlamento kadencijoje mūsų dėmesys bus sutelktas į priekybą, į vykstančias dėrybas dėl ES ir Australijos laisvosios priekybos sutarties ir parlamentas remia mm, dėrybas dėl išsamaus ir ambicingo laisvosios priekybos sustarimo su Australija. Australija ir ES susiduria taip pat ir su bendrais iššūkiais, e, tai yra breksitas ir vykstantis e, prekybos karas tarp JAF ir Kinijos, mes turime glaudžiau bendradarbiauti ir sukurti stabilę platformą, kurioje galėtume siekti bendrų interesų ir keistis informaciją. Taigi tiek iš mano pusės dabar suteiksiu žodį kolegoms iš Australijos parlamento, išklausysime jų nuomonės. Mes žinome, pirmiausia, suteiksiu žodį gerbiamam Kevinui Andrews, galbūt jis mums paaiškins, kas iš tikrųjų yra parlamento tėvas, nes Europos parlamente tokios pozicijos mes neturime, bet manau turėtume daug kandidatų į ją. Pirmininkė, ačiū, ačiū Jums už e, šiltus sveikinimo žodžius. Na, prieš pradėdamas kalbėti apie parlamento tėvą, noriu pasakyti, kad e, mums e, delegacija iš Australijos tikrai puikia proga lankytis Europos parlamente. Ši Šį, šį ryt vyko 40-asis oficialus ES ir Australijos parlamentų susitikimas. Mes šiam bendradarbiavimui skiriame daug dėmesio, mūsų nuomonė jis labai svarbus, buvo svarbus pastarosius 40 metų ir bus dar svarbesnis artimoje ateityje. Apie tai taip pat pakalbėsiu. Pakalbėsiu taip pat ir apie laisvos priekybos sutartį su Europą. Na, parlamento tėvas iš tikrųjų yra ilgiausiai parlamente dirbantis narys. Aš buvau išrinktas 91 metais ir dabar esu seniausiai Europos parlamente dirbantis narys. Na, to visiškai nejaučiu ir tikrai nenorėčiau būti vadinamas parlamento seneliu. Uh, Na ir tai tiesiog yra hmm, titulas ir viskas. Mūsų santykiai su, Europos, su Europa yra svarbus, kaip jau sakiau, ir hmm, Europa šiuo metu susiduria su sunkumais, e, juos įvardysiu abstrakčiai. Na, bet mes manome, kad mūsų santykiai su Europa yra tvirti ir norime, kad jie liktų tvirti ir ateityje. Net jeigu ir baigsis Europos ir Britanijos e, santykiai, Mes, žinoma, čia nereiškėme jokios nuomonės, nes tai yra Europos apsisprendimo reikalas. Vis dėlto priekybos požiūrių Europa, net ir be Britanijos, ir toliau bus trečioji pagal dydį mūsų priekybos partnerė e, pasaulyje, o Britanija taptų aštuntąją ar devintąją pagal dydį priekybos partnerė nors Australija e, istoriniu požiūriu buvo Britų, gyv, benvietė, vis dėlto Australija, Australijos santykiai su Europa yra daug platesni ir daug žmonių atvyko į Australiją po antrojo pasaulinio karo, jie atvyko iš įvairių Europos šalių ir mano rinkiminėje apygardoje yra daugybė žmonių, kurių protėviai gyveno Graikijoje, Italijoje, Niderlanduose ir kai kuriuose rytų Europos šalyse mes palaikome tvirtus ir šiltus santykius su daugeliu Europos šalių ir juos palaikysime ir ateityje. Taip pat e, mes esame praktiški e, žmonės ir kad ir kokie buvo e, istoriniai mūsų santykiai praeitįje, ateityje mes nesivadovausime sentimentais. Mes norime tvirtų ekonominių, taip pat ir kultūrinių santykių ir tas pagrindų susitarimas, kurį minėjo pirmininkas, yra labai svarbus. Kalbant apie ateitį, mes e, įsigijame karinę įrangą, kuri dėgiama ne tik laivuose, e, tankuose ar kitur, bet e, ir taip pat dirbame ir kosmoso srityje. Ir mūsų ryšiai šioje srityje su Europa stiprėja. Mums labai svarbu išlaikyti šiuos santykius galvoti, kaip siekti klėstėjimo ateityje, kad jis būtų naudingas ir Europai, ir Australijai. Mes tikime laisvąją priekybą, kaip ir jūs tikime tvarka, kuri yra grindžiama taisyklėmis ekonomikos rytyje. Taip pat e, mes e, vadovavomės tais pačiais strateginiais e, principais ir, kaip ir jūs Europoje, manome, kad reikia E, tvirtos reguliavimo sistemos, ją turime Australijoje ir manome, kad esame modernaus pasaulio dalis, tame pasaulyje ir Europa ir Australija atliks svarbu vaidmenį ateityje. Taigi labai ačiū Jums už kvietimą, mums labai malonu lankytis Europos parlamente. Dėkoju Kevinui Andrius už e, įžanginį žodį, galbūt kiti kolegos iš Australijos norėtų pasisakyti suteiksiu Jums e, žodį. Na, matau, kad e, tėvas kalba už visus. Ne, pirmininkė, tikrai niekada neturėjau tokių galių. Dabar turime laiko klausimams, galime pabendrauti su svečiais iš e, tolimos šalies. Dabar žodis kolegai Sikorski. Labadiena, džiaugiuosi, kad jūs e, paminėjote mūsų bendrą įsipareigojimą siekti laisvos priekybos. Na, Doha raundas e, nepasiteisino, tačiau artėja breksitas ir Britai tikisi fantastiško priekybos sustarimo su Australija. Kokios yra tokios sustarimo perspektyvos, kaip greitai jis galėtų įsigalioti ir ar prie Australijos ir Junktinės karalystės priekyba gali išaukti tiek, kad e, kompensuotų Britanijos e, prarastą priekybą su žemynu, Europos žemynu. Ar norėsite iš karto atsakyti, ar e, po keleto klausimų? Gerai, po keleto klausimų dabar kolega Nart. Norėjau paklausti to paties kaip ir kolega, kad klausė Tačiau pateiksiu savo antrąjį klausimą. Kinija. Kinija yra gale kontinentinė ir ji yra blokuojama salų, tarsi aplink ją yra daug salų, vienos yra prie e, Japonijos, e, kitos e, yra tai, pavyzdžiui, taila, e, Taivanis. Ir Kinija taip pat Šilankoje, Pakistane bando veikti. Ir kitas dalykas yra Australija, tai yra ekspansija į Ramų į vandenyną. Bandoma e, tarsi pasinaudoti salomis e, jūrų ekspansijai išoriniai. Iš Tai susijęs su Papua Nauja Gvinėja, Kiribas ir kitas vietovės, kur yra pastebėtas ekonominis Kinijos jau buvimas ir Australija savo saugumo zonoje bus tiesiogiai veikiama Kinijos. Ir kaip jūs e, vertinate tą e, iššūkį ramiame vandeninė, kaip, e, politinę, ekonominę ir karinę savo jėgą bando plėsti Kiniją būtent į tą e, zoną. Kolegė Berg. Ačiū, Havie, dabar kolega Berg. Ačiū, pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti Australijos delegacijai. Australija mums svarbi ne tik kalbant apie kultūrinius ir kitus e, ekonominius santykius, bet ir politinius santykius. Norėčiau paklausti Australijos delegacijos apie tai, kam daugiausiai jį skiria dėmesio kovodama su terorizmu. Ypač turiu galvoje tarptautinį mm, terorizmą ir islamistus, kam daugiausiai skiriate dėmesį Australijoje. Ačiū dabar ponas Butikofer. Ačiū pirmininkė. Noriu pasvei, pasisveikinti su svečiais iš Australijos. Norėčiau Jums pateikti porą klausimų. Visų pirma, junglumas. E, Praėjusį penktadienį Europos komisija surengė didelę konferenciją apie ES ir Azijos ryšius. Na, Australija nelabai dalyvavo, bet norėčiau jūsų paklausti, galbūt jūs domintų e, tokios darbo tvarkės įgyvendinimas, tai yra ES ir Azijos junglumas ir ryšiai, įskaitant Australiją. Kitas dalykas, prieš metus buvo paskelbtos išvados apie bendradarbiavimą tarp ES ir Azijos bei Okeanijos šalių saugumo srityje. Ar jūsų šalis tai pripažįsta ir į tai reaguoja? Taip pat noriu paklausti šiame kontekste, kaip jūs ką galėtumėte pasakyti apie mm, e, FPT ateitį? Ir dar kitas dalykas, aš, na, žinau, kad jūsų šalyje vyksta labai įdomios diskusijos apie Kinijos vaidmenį, gal galėtumėte apie jas papasakoti. E, taigi dar vienas klausimas, atsiprašau, kad praleidau EKR grupę, EKR Terč. E, labas rytas, noriu pasisveikinti su Australijos delegacija. Noriu jūsų paklausti apie imigracijos politiką. Australija yra imigrantų šalis, visada tokia buvo. E, pastaraisiais metais e, Australija buvo ištikusi tam tikrą krizę ir e, šio, ši šalis dabar vykdo samoningumo kampanijas kilmės šalyse ir panašu, kad ta kampanija gana sėkminga yra, pavyzdžiui, Indonezijoje. Čia kalbu apie uh, E, neteisėtos migracijos šalis, iš kurių dabar žmonės jau nebevyksta į Australiją. Taigi, kokiu priemonių buvo imtasi, kad ta politika būtų veiksminga? Taigi buvo pirmasis klausimų raundas, dabar prašome atsakyti. Labai ačiū iš visus klausimus. Pirmąjį klausimą uždavė buvęs Lenkijos užsienio reikalų ministras dėl Australijos ir Junktinės karalystės santykių bei santykių su Europa. Manau, kad būtų teisinga pasakyti, jog Australija visų pirma nori taisyklėmis grindžiamos prekybos. Mes norime užsimti prekybą su visomis šalimis, kurios linksta vadovautis taisyklėmis. Mes manome, kad Jungtinės karalystės pasitraukimo atveju toliau norėsime bendradarbiauti ir su ES, ir su Jungtinė karalystė. ES vis tiek išliks didesnė už Jungtinę karalystę. Mes viską vertiname praktiškai. Kalbant apie prekybą, sentimentai čia nelabai žaidžia. Mes matome galimybės tiek ES, tiek Australijai sustiprinti prekybos ryšius. Žinoma, yra sričių, kurias dar reikėtų peržiūrėti, kaip ir kiekvieno susitarimo atveju, tarkime, žemės ūkis. Mes matome daug įvairių galimybių, taip pat ir ES, tarkime, automobilių gamyba, taip pat viešieji konkursai Akivaizdu, kad naudos būtų abiems pusėms, abiems žemynams. Mes norėsime išlaikyti tuos santykius su ES ir jeigu galėsime greitai susitarti, tai bus puiku, nes, kaip jau sakiau, mes norime taisyklėmis grindžiamos laisvos prekybos, kuri yra labai naudinga ir Australijai, ir ES. Aišku, suprantame, kad kils daug praktinių sunkumų. Dar pora klausimų susijusių su Kinija. Kiniją mes vertiname ir kaip galimybę, ir kaip iššūkį. Kalbant apie galimybės, tai reikia nepamiršti milžiniško Kinijos augimo. Neatsižvelgiant į pastarosius 12 mėnesių, ši šalis vis tiek labai greitai modernizuojasi, auga ir ji taps vis svarbesnė žaidėja. Vis dėlto reikia nepamiršti, kad egzistuoja ne vien tik tai Kinija. Visame Indijos ir ramiajame, ramio vandenino regione modernizuojasi šalis Gal netiek jos auga sparčiai kaip Kinija, bet mums jos yra aktualios. Tai svarbu apskritai visam pasauliui. Todėl, kaip jau sakiau, mes norime, kad toliau būtų vadovaujamasi taisyklėmis. Tas svarbu ir jums Europoje. Mes tikime, kad visoms šalims bus naudingiausia, jeigu nustatysime tam tikrus standartus ir reglamentus. Jie turi būti privalomi visoms šalims. Aišku, čia kyla tam tikrų iššūkių, susijusių taip pat ir su investicijomis Kinijos į mūsų šalį. Čia kalbame apie pramonės integraciją, ypač žemės ūkį, taip pat kyla iššūkių susijusių su technologijomis, 5G, tarkime. Mes e, čia sugriežtinome užsienio investicijų taisyklės, nes mums svarbu, kad e, priekyba būtų išties laisva, kad ji nebūtų iškreipyta. Tada mes norime pasinaudoti ekonominėmis galimybėmis, bet taip pat realistiškai įvertinti iššūkius ir nepamiršti įvairių strateginių aspektų teisinga būtų pasakyti, kad e, visas Indijos ir Ramio vandenino regionas vadovaujasi panašių požiūrių kaip ir e, Kinija. Ir šiuo atveju mes taip pat matome ir iššūkių, ir galimybių. Mes savo ruoštų e, vis daugiau bendradarbiavome su šiomis šalimis. Su tuo buvo susijęs ir šį rytą užduotas kitas klausimas – Mums e, svarbu, kad e, tos šalis laisvai veiktų ekonomikos ir gynybos rytise. Dėl kovos su terorizmu. Tai aktualu visoms šalims. Pietričių Azijoje mes matome grįžtančius iš artimųjų rytų kovotojus. Tai kelia nerima. Jūs e, Europoje susidūrėte su terorizmo išpoliais, e, mes e, tokių išpolių matome pietričių Azijoje ir stengiamės palankyti kiek įmanoma geresnius santykius su šių šalių vadovais. Dirbame ne vien tik tai kovos su terorizmu srityje, bet taip pat ir migracijos srityje. Kaipgi mums užtikrinti legalią imigraciją? tam pirmiausia reikia gerų santykių su tomis šal, tokiamis šalimis kaip Malazija. Tik taip mes galime išspręsti visas šios problemas. Tad šiems santykiams skiriame labai daug dėmesio. Dar kalbant apie imigraciją, tai mes patys esame imigrantų šalis. Maždaug viena trečioji gyventojų Australijoje kalba kokią nors kitą kalbą. Mes esame už imigraciją Ir tokiu požiūriu vadovavomės jau labai seniai. Ta darysime ir toliau, tik tai manome, kad imigracija turėtų būti teisėta, jai turėtų galioti aiškios visiems suprantamos taisyklės. Mes matome kiekvienais metais nuo 160 tūkstančių iki 320 tūkstančių imigrantų. Taip pat Australijoje yra 2 milijonai laikinų imigrantų per metus. Tai yra tarptautiniai studentai, turistai, daug Naujosios Zelandijos gyventojų atvyksta, nes mes labai glaudžius santykius palaikome. Taip pat yra ir kitų migrantų, kurie atvyksta trumpajam laikotarpiai pagal laikinas programas. Jie atvyksta keturiems metams, ir po to jie gali siekti tapti nuolatiniais gyventojais bei galiausiai Australijos piliečiais. Visą tai rodo, kad migracija yra svarbi mūsų ekonomikai, bet tai veikia ir apgyvendinimo kainas, ir infrastruktūrą, ir dėl to mes turime pasverti, koks yra poreikis migrantų ir e, kaip galima tuo pačiu metu užtikrinti tinkamą darbo vietų skaičių, bet tai aktualu visame pasaulyje. Toliau sujungiamumas. ES ir Japonijos susitarimas neseniai buvo sudarytas čia Briuselėje. Mes diskutuojame su Europos komisija ir ieškome, kokios galėtų būti bendros programos junglumo tarp Australijos ir ES. Aš manau, kad nemažai dar laiko užims tos dėrybos ir mes sieksime pačių geriausių rezultatų. Ačiū Kevin Andrews. Antrasis raundas. Pradėsime nuo Michel Galą. Ačiū. Sveiki atvykę. Kinijos įtaka regione jau buvo paminėta. Aš norėčiau pasiteirauti apie institucinius ryšius e, teismų ACP. E, čia turiu omenyje ir greitai tas susitarimas pasibaigs, bet mes labai aktyviai veikiame regione. Turint omenyje Kinijos veiklą ir užmojus, ar Jūs manote, kad mes galime atnaujinti mūsų bendradarbiavimą su šiomis salomis. Aš galvoju apie papildomumą. Nesu naivus. Suprantu, kad tai jūsų, ne mūsų kaiminystė. Būtent jūs čia vykdote kasdieną politiką. Bet turint omenyje, kad mūsų finansai yra riboti, man kyla klausimas, kaip toliau reikėtų vystyti šią politiką Ramiojo vandenino regione. Gal galėtume koordinuoti veiksmus su jumis, kad būtų užtikrintas papildomumas. Gal kartu mes galėtume geriau kovoti su neigiamais Kinijos veiksmais. Aš aišku nekalbu apie visus veiksmus absoliučiai, priekyboje nėra nieko blogo, bet dabar Kinija tiesiog nori dominuoti vis platesnėse valdose ir aš manau, kad ir jums tai yra iššūkis. Bet jeigu mes atnaujinsime savo veiksmus šioje srityje, gal būtų gerai tiesiog na, geriau susijęti kasdienę politiką ir nekalbėti apie tai vien tik tai retkarčiais. Ačiū, Madame Lozo. Ji pirmininkauja mūsų pakomitečiai skirtam gynybai. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo ruoštų noriu Jūs šiltai pasveikinti atvykus. Mes daug klausimų apie Kiniją užduodame. Ir aš norėčiau sužinoti, kokia yra Jūsų vizija kaip jūs vertinate naująjį šilko kelią. Ši iniciatyva e, gali labai paveikti Azijos partnerius. Ką jūs mastote apie glūdesnę, glūdesnį bendradarbiavimą tarp es ir Australijos, nes e, reikia suprasti, kad mums reikia daugiau nei e, dialogo, turint omenyje Kinijos keliamus iššūkius. E, dar kitas e, klausimas dėl kosmoso. Mes matome, kad ir privačios įmonės įsitraukia, taip pat matome ir karinį įsitraukimą Australija seniai bendradarbiauja su NASA ir su Europos kosmoso agentūra. Jie stebi e, kosmosą ir aš norėčiau sužinoti, koks yra jūsų požiūris. Ar Australija norėtų glaudžiau bendradarbiauti su ES šioje nauja kosmoso srityje? Ačiū. Pomfrisko. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti Australijos delegaciją. Labai malonu, kad galiu kalbėti itališkai, nežinau, kad daug australų yra italų kilmės. Australijos imigracijos modelis, man atrodo, yra geriausias modelis pasaulyje. Jis užtikrina tinkamą kontrolę ir tinkamai valdo migracijos politiką. Mm. Istorija mums primena, kad praeitįje mes gynėmės kartu. Tai yra ir Atlanto alijansas, kuriam visi priklausome. Taip pat prisimename, kaip kartu kovojame su saugumo iššūkiais, apie tai jau kalbėjo ir kolegos. Šiandieną mes galime dar kartą suremti pečius ir užtikrinti naują alijansą tarp ES ir Australijos. Mes galime sukurti taiką, ji mums tampa vis aktualesnė. Tad mano klausimas jums būtų toks. Kinijos ginklavimasis Mes matome, kaip jie vysto savo ginklus, kaip didina savo karinę galę. Ar jums tai kelia tokį pat nerimą kaip mums? Ar piliečiai, ar vyriausybė dėl to nerimauja? Negana to, man kyla klausimas, ar jūs ketinate toliau dirbti su Atlanto alijansu gynybos srityje ir kaip jūs vertinate ES rolę, ar mes čia galime užimti strateginį vaidmenį. Ponas Benien ir ponė Marijanė. Benien. Benien. Kalbu ne tik kaip Europos parlamento narys, bet kaip ir Europos ūkininkas. E, jau kalbėtume apie prekybos sutartis. Žinau, kad daugelis mano kolegų užsimančių ūkininkavimu reiškia susirūpinimą, kad e, gali būti jiems pakengta, kad gali sudaryti prekybos sąlygos sudėtingos e, pakenksinčios žemės ūkiui. Kitaip tariant, daug nuogastavimų reiškiama, yra daug baimės. E, jau buvo pateikta klausimų dėl Brexito anksčiau, bet matome, kad yra tam tikras e, vyriausybėje e, disruptyvus elementas, kuris siūlo jungtiniai karalystiai nulinius tarifus įsivesti importui iš viso pasaulio. Yra viena grupė mūsų parlamento narių Britanijoje, kurie uh, E, yra tarsi linkę vadovautis Trumpo darbo tvarkė ir sugriauti visą prekybos tvarką, kurią reguliuoja PPO. Australija, Naujoji Zelandija galbūt į tai žiais kartu, bet noriu pasakyti, kad E, potencialas tų šalių užtvindyti mūsų e, rinką yra gal ribotas, nes jos pirmiausia galvoja apie Azijos rinkas. Ir gamybiniai pajėgumai vis tiek, lyginant su ES, daug mažesni. Ir kaip iš jūsų perspektyvos žiūrint? Kokiu mastu e, prekybos tarimas pakenktų mūsų ūkininkams, atsižvelgiant tuos dalykus. E, aš noriu paklausti apie Kiniją jūsų, bet visi to paties klausė. Mums kelia didelį susirūpinimą e, e, du geopolitiniai aspektai, kalbant apie Kiniją tai yra pietų Kinijos jūra ir situacija ten, kai bandoma jūroje užsigrobti teritorijas. Ir ar jūs negalvojate, kad tai yra problema Australijai, ar kol kas jūs nematote jokio pagrindo susirūpinimui? Tai ką jūs galvote apie pietų Kinijos jūrą? Ir kitas dalykas, apie ką kalbėjo Natalilo Zo, tai yra uh, kelio iniciatyvą, šilko kelio iniciatyvą. Ir e, žinome, kad besivystančios šalis esančios tame regione yra įsiskolinusios Kinija ir nepasinaudos Kinijas jomis siekdama savo politinių tikslų. ir norėjau paklausti, ar galbūt galėtume strateginę savo poziciją suderinti e, E, dėl žiūrėdami šią sveitį. Ponas Marijanį, e, mūsų rengiamas pasiūlymas numato stipresnę partnerystę su galimybė sustiprinti bendarbiavimą įvairiausiose srityse. Aš norėčiau paklausti jūsų apie du dalykus. Konkretus pavyzdys. Kaip sakoma sutartyje, būtų uh, E, pageidautina keisti slaptą informaciją kovant su terorizmu. Tad kiekvienos valstybės narės saugumo tarnybos žinybos atsakingos už tuos dalykus, kiek žinoma, kiek aš žinau, ES neturi kažkokios antiteroristinės struktūros. Ir ar nebus taip, kad tas sutartis pakenks suverenumų valstybių narių? Uh, norėjau paklausti ir ką Jūs e, galėtumėte pasakyti apie šį konkretų pavyzdį - keisti slaptą informaciją tarp ES Australijos. E, kitas klausimas, kurį akcentavo kolegė iš Italijos, aš priklausau frakcijai, e, kuri mano, kad jūsų imigracijos politika yra pavyzdinė, tai yra mūsų nuomonės sektinas pavyzdys. Ir numatoma e, keistis informacija dabar tarp Australijos ir Frontexo pagal sutartį ir Europos Sąjunga turi šią sitį kompetenciją. Ir dar noriu pasakyti, kad aš e, buvau išrinktas Prancūzijoje mm, ir atstovauju užsienė gyventiems prancūzams daug kartų, gal 30 kartų lankiausi Australijoje ir e, esu puikiai susipažinęs su situacija ten ir su visu jūsų sunkiu darbu ir aukomis. Dėkuoju, pabandysiu apibendrintai atsakyti klausimus. E, daug kas klausė apie Kiniją ir nenoriu kartotis, bet noriu pasakyti, jog svarbu bet kokiai šaliai, kuri nori ir toliau palaikyti gerus santykius su Kinija, akcentuoti bendraujant su Kinija tai, kad ne tik mes turime galvoti, bet ir Kinija turi galvoti apie tai, kaip ji bus supras, kaip bus vertina pasaulį ir kad jie turi e, laikytis pasaulyje priimtų taisyklių. Ta mes galime pasakyti apie savo santykius su Kinija ir tą darome ir norėtume, kad ES taip pat tą patį e, sakytų, Kinijai bendraudama. E, galbūt galima paflirtuoti e, su kitokiu požiūriu. Istorija mums sako, kad e, reikia siekti vienodo vertinimo taisyklių, vienodoje suprasti, nes kitaip gali kilti vairių uh, nenumatytų dalykų. Pavyzdžiui, tada išėtos supratimas gali paveikti vieną pusę ar kitą pusę ir gali vieną pusę nukentėti. Tiek pasaulis, tiek Kinija turėtų siekti sutarimo taikyti tarptautinį požiūrį. Ta galim pasakyti apie Pietų Kinijos jūrą, taip pat apie ekonominę, ekonominius ilgus ir prekybą. Taip pat galiu apskritai e, galvodamas pasakyti, kad e, Australija daug dėmesio skiria santykiams su Kinija, nes ryšiai su Kinija turi takos visiems pasaulyje ir ateityje e, tai dar jausis stipriau negu kad dabar. Europa galbūt yra toliau nuo Kinijos, kalbu apie visą veiklą ir apie Australijos. Uh, vietą. Bet, e, bet tiek Australija, tiek visi kiti pa, pajus Kinijos poveikį. Ir mes turime galvoti, kaip bendradarbiauti tam, kad galėtume taikiai išspręsti bet kokias uh, galinčias kilti problemas, kurios galėtų kelti problemų. Kalbu apie salas, apie kitas struktūras oficialias Pietų Kinijos jūroje. Ir uh, pasaulio prekyba taip pat yra nukreipta per nelabai didelį skaičių vandens kelių, tai to neturėtume pamiršti. Ir tie dalykai svarbus tiek ES, tiek Australijos e, klėstėjimui. Kinija yra galimybė didžiulė mums, bet taip pat ir reiškia dėlės problemas ir mes turėtume kaip įvairius e, interesus suderinti ir kalbame apie, su Kinija apie tai, kas yra uh, aktualu visiems ir kaip susijęs yra visas pasaulis ir Europa. Taip pat buvo klausima mūsų apie mūsų imigracijos sistemą. Mūsų pareigūnai, dirbantis ambasadoje, mes turime ir kito Europoje ambasadas, mes e, esame pasirengę kalbėti apie mūsų požiūrį, kiekviena šalis yra ypatinga, mes pavyzdžiui esame sala, tai e, mums teikia tam tikrų privalumų imigracijos požiūrių, nebūtinai taip yra kitur Europoje ir mūsų nuomonė nėra vieno vienintelio teisingo sprendimo ir mes net negalvotume e, sakyti, kad e, gali vienas vienintelis sprendimas tikti visiems. Mes tikime procesų pagristų taisyklėmis net ir Australija, kuri praeitie labai didelę dalim pasikliovė imigrantais ir ateityje tai bus uh, bet e, vis tiek suprantame, kad gali e, kilti nenumatytų pasiekmių, sudaryti nematytų pasiekmių dėl e, problemų. Aš esu ūkininko sūnus, vedęs ūkininko dukrą ir kalbėdamas apie žemės ūkį noriu pasakyti, kad galvoju apie ūkininkus visame pasaulyje ir mes tikimės, kad susitarsime taip, kad sustarimas būtų naudingas tiek mūsų šaliai, tiek e, Europos Sąjungai ir jūsų atveju pasaulyje matome, kad daugie gyventojų e, stiprėja vidurinioji klasė ir paklausa žemės ūkio produktų e, didės, nemažės ir mes turime ieškoti išeities, kuri būtų naudinga ES ir Australijos e, ūkininkams. Būtent to ir norėtume. Mes norime sąžininko proceso, kuris būtų mums naudingas, bet aišku, turi būti tai naudinga ir Europai. Ir mes tokią dvasę vadovausimės bet kokiuose darybose dėl prekybos sustarimų. E, ūkininkų produkcija, ūkininkų reikalai visuomet yra aktualūs tiek Australijoje, tiek Europos Sąjungoje ir mes turime galvoti ne, ne tik apie paprastą ūkininkavimą, bet apie paslaugas platesnės besikeičiančiame pasaulyje ir panašiai. Ir tikiuosi, kad tai ateityje atsispindės Lietuvosios pirkybos tarime. Uh, Europos Sąjunga e, ramiajame vandeninė, pietų e, ramiajame vandeninė. Mes e, norėtume bendarbiauti, turime galvoti, kaip užtikrinti geresnį dalyvavimą ir galvoti apie salas esančias pietuose ramiojo vandenino ir kaip išvengti pinklių tokių mirtinų, kurios gali atsirasti dėl Kinijos veiksmų. Uh, bet e, e, reikia suprasti, kad jeigu nedidelė sala yra ar bendruomenė, jai pažadama ligoninė, ji mielai pasinaudoja tą, pas, tuo pasiūlymu, negalvodami apie pasiekmes. Šilko kelio iniciatyva yra labai svarbi, bet mes turime visuomet skirti viešųjų ryšių retoriką ir e, tai, kas iš tikrųjų realiai daroma, kas susijęs su ta iniciatyva. Dabar labai daug retorikos viešųjų ryšių srityje, bet nesu tikras, ar veikla e, dera su ta retorika. Mes, aišku, turime žiūrėti e, realistiškai, galvoti apie savo interesus, jūs turite galvoti apie savo interesus, bet turime galvoti apie taisyklėmis pagrįstą pasaulinę sistemą, kuri suteiktų galimybės visoms šalims pasaulyje, įskaitant Kiniją. Ir šiaip aš manau, kad jau atsakiau į klausimą apie kitus klausimus, bet dabar keitimas į slaptą informaciją, įslaptintą informaciją vyksta konsultacijos su ES ir e, vyksta konsultacijos su pagrindinėmis saugumo agentūromis Europoje. Svarbiausias dalykas - bendros grėsmės. Mes e, siekime dvišalio sustarimo, kuris užtikrintų galimybę keistis E, įslapintą informaciją ir kiek turime jau tokį sutarimą ir kiek žinau, jis yra gana veiksmingas. E, tačiau e, turime galimybę sustiprinti tokį sutarimą ir Australija visuomet yra pasirengusi kalbėti apie tai, kaip sustiprinti tokius sutarimus, nes terorizmas šiuo metu yra didžiulė problema pasaulyje ir niekas neabejoja, kad tai bus ir pratinčius metus ir dešimtmečius. Dėkuoju. Kevin Andrews, norėčiau padėkoti Jums už atsakymus į visus klausimus. Dėkoju ir kolegoms Jūsų iš Australijos, kurios, kur, kurie atvyko į mūsų komiteto posėdį. Ačiū už pokalbį. E, norėčiau savo ruoštų išsakyti keletą E, minčių. Norėčiau, kad jūs pasidžiaugtumėte įvairovę parlamento e, Europos 7 e, frakcijos, 751 narys, 28 šalis, 24 kalbos. Jūs galėtume susipažinti su mūsų patirtimi. Aišku, kolegos iš Britanijos E, palaiko glaudžius ryšius su parlamentų nariais iš e, anglakalbių šalių. Jeigu susitiksite e, su breksito šalininkais, įsiklausykite ir atsargiai žiūrėkite, klausykitės jų argumentų. Kartais kolegos iš Britanijos nusiteikė prieš, nusistatė prieš ES, nebūtinai gali pristatyti deramą požiūrį apie ES ateitį. Uh, Tačiau norėčiau šeštadienį palgėti jums sėkmės e, rungtinės ir e, regbio su. su Velsu. E, žinome, kas vyko rungtynėse su Urugvajumi. Tikimės, kad jūs pasieksite pusfinalį ar net nukeliausite toliau. Ačiū. Yes. So, dear colleagues, ladies and gentlemen, I'd like to continue uh, this morning's session. We now come to... Kolegos, teskime e, rytinį posėdį, periname prie šešto darbo tvarkės punkto. Norėčiau dabar pasveikinti ponę Joyce Nsuja. Ar teisingai ištariau jūsų pavardę? Taip. Taigi sveikinuosi su ponė Joyce Msuja iš Junktinių tautų. Ji yra Junktinio generalinio sekretoriaus padėjėja ir Junktinių tautų aplinkos programos vykdomojo direktoriaus pavaduotoja. Mūsų komitete poniam Sūja dalyvauja tikrai tinkamu laiku. E, jie atvyko praėjusią savaitę New York'e pasibaigus sustikimui dėl klimato kaitos, tai taip pat Junktinių tautų generaliniai asamblėjai. Asamblėja savo darbą baigė vakar, rugsėjo 30 dieną. Mes visi atidžiai stebėjome diskusijas New York'e klimato kaitos Klausimas, žinoma, yra labai svarbus Junktinių tautų generalinio sekretoriaus Gutierės įsipareigojimo e, elementas. Taip pat tais, tas klausimas simbolizuoja ir daugia šališkumą e, ir taip pat atspindi ir klimato kaitos keliamus iššūkius. Pone Msuja, mes norėtume iš jūsų išgirsti, kaip Junktinės tautos vertina klimato kaitos viršūnių susitikimo um, rezultatus, kokie yra ateities lūkesčiai, kokie kyla ateities politiniai iššūkiai. Ir žinoma, mes turime ir toliau e, siekti sutarimo dėl dalyvavimo Paryžiaus susitarime ir taip pat turime galvoti apie e, politinį dialogą, klimato dialogą su tomis šalimis, kuriams klimato kaita kelia didžiausią E, grėsmę, tai yra Latino Amerika, Afrikos žemynas ir Azija. Dabar suteiksiu Jums žodį, po to keisimės nuomonėmis su kolegomis, dar kartą sveikinu atvykus į Briuselį, žodis Jums. Ačiū, ačiū pirmininkė, ponė Makalisteri, labas rytas, man didelė garbė čia dalyvauti ir kalbėti su komiteto nariais. Jungtinių tautų vardu noriu išreikšti padėką už šią galimybę keistis nuomonėmis. Pakalbėsiu apie tris aspektus mm, kurios reaguodama į tai, ką sakė pirmininkas e, Makalister. Aš pakalbėsiu visų pirma apie labai konkrečius e, klimato kaitos viršūnių susitikimo rezultatus, tolesnius veiksmus, kuriuos planuojame. Ir trečia, atsakysiu į jūsų klausimus, jeigu jų turėsite. Pirmiausia, dėl jungtinių tautų klimato e, veiksmų viršūnių susitikimo, kaip sakė generalinis sekretorius Gutierrez, šio viršūnių susitikimo tikslas buvo pas, e, numatyti labai konkrečius e, valstybių veiksmų planus, taip pat ir privataus sektorius, nevyriausybinių organizacijų ir finansų institucijų planus. Susitikimas buvo labai dinamiškas, matėme, e, kad norima prisimti įsipareigojimus ir taip pat yra nekantraujama. Ypač ryškų vaidmenį atvyko, atliko jaunimas, e, raginės ir jungtinės tautas ir vyriausybės siekti rezultatų. Klimato veiksmų viršūnių sustikimas parodė daugia šališkumo stiprybę. Buvo um, ten susivienijo ir valstybės narės, ir visi suinteresuotieji subjektai. Jie diskutavo apie turbūt didžiausią vystimosi iššūkį, su kuriuo susidurėme, tai yra klimato kaita. Taigi, koks buvo praėjusią savaitę vykusių pokalbių rezultatas? 61 šalis ir didelės. Uh, Dideli regionai, pavyzdžiui, Kalifornija, įsipareigojo mažinti CO2 išmetimus iki nulio, iki 2050 metų. 70 šalių paskelbė, kad arba stiprins savo nacionalinius veiksmų planus iki 2020 metų, arba pranešė, kad jau pradėjo tai daryti. Ir mes labai glaudžiai bendradarbiavome su pastarųjų šalių grupe, siekdami paspartinti veiksmus. Taip pat daugiau nei šimtas verslo lyderių mm E, paskelbė apie konkrečius veiksmus, kurie turėtų padėti siekti Paryžiaus turimo tikslų ir taip pat kalbėjo apie spartesnę pažangą siekiant žaliosios ekonomikos. E, taip, taip pat pasisakė ir didžiausio turto valdytojai, valdantis e, apie 2 trilijonus dolerių. Taip pat 87 didelės įmonės, kurių rinkos kapitalizacija yra 2,3 trilijonai JAV dolerių. Tos įmonės įsipareigojo mažinti išmetimus iki 2050 metų iš e, maždaug 100 bankų, apie trečdalis, 130 bankų, vienas trečdalis pasaulio bankų taip pat įsipareigojo siekti Paryžiaus sutarimo. Taigi rezultatų, taigi matėme labai įvairių įsipareigojimų imtis klimato kaitos veiksmų. Ir mm, visi suinteresuotieji subjektai siekia imtis veiksmų klimato kaitos rytyje. Ir iš karto to man išvykus į Briuselį mano komandos pradėjo renkti tolesnius veiksmus. Mes persigrupuosime ir sieksime, kad tie įsipareigojimai virstų veiksmais. Junktinių tautų lygių šis darbas bus atliekamas glaudžiai konsultuojantis su generalinio sekretoriaus biuru ir taip pat e, generalinio sekretoriaus pavaduotojais. Šalių lygių e, dirbant su kitomis jungtinių tautų agentūromis, Aš pati dabar sutinku su agentūromis. E, mes svarstysime, kaip jungtinės tautos gali padėti valstybėms pereiti nuo įsipareigojimų prie veiksmų. Pateiksiu vieną konkretaus tolesnio veiksmo pavyzdį. E, generalinis sekretorius yra įsipareigojęs e, jo imtis. Na, pirmą stebėsime, kaip naudojamasi gamta ir miškais, kovojant su klimato kaita. Mes gavome politinį signalą ir įsipareigojimą sulaukime įsipareigojimų iš New Yorko ir dabar su kitomis jungtinių tautų agentūromis e, būrėme grupę, kuri imsis tolesnių veiksmų su partneriais, su pilietinė visuomenė, nevyriausybinėmis organizacijomis, jaunimu ir kitomis organizacijomis, kurios veikia už jungtinių tautų rėmų. Už jungtinių tautų sistemos mes taip pat e, subursime draugų grupę kuri turės 18 mėnesių veiksmų planą su konkrečiais rezultatais ir bus rengiamas klimato e, manifestas. E, miškų vaidmuo jau yra įrodytas e, ypač kalbant apie tai, kaip naudojamasi gamta, kovojant su klimato kaita, miškų vaidmuo yra labai didelis. Ir kai mes siekiame plėsti savo miškų e, atkūrimo programas įvairiose šalyse. Iš taip pat mes rengėme e, renginį Briuselėje po viršūnių susitikimo. Jam, tam renginiui vadovaus mūsų biuras Briuselėje ir Veronika sėdinti šalia manęs. Ir e, Europos parlamentas taip pat bus kviečiamas ir prisidės. Noriu labai Jums padėkoti. Aš žinau, kad Jūs rengiate daug klausimų ir skiriate laiko susitikti su mūsų komanda. Uh, E, taigi dabar esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė Msuja, ačiū už įžanginius žodžius. Dabar turime galimybę aptarti kai kurias temas, kurias minėjote. Ir vėlgi dabar suteiksiu žodį politinių frakcijų atstovams. Pirmiausia, SND frakcijos atstovas, ponas Lopes. Prašom. Labai ačiū, pirmininkė. jeigu tinka, kalbėsiu ispaniškai. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti e, porą dalykų ir pateikti klausimą viešniai. Noriu pasakyti, kad man teko garbė ir laimė e, dalyvauti Europos parlamento Envi komiteto delegacijos e, e, darbe. E, dalyvavau. E, viršūnių sutikime dėl klimato ir darnaus vystimosi. Mes, Europos parlamento nariai, e, padedant jungtinėms tautoms ir ambasadorius mūsų, galėjome e, dirbti kartu su įvairiais pareigūnais. E, per vadovų sutikimą noriu pasidėti, Europos parlamentas dalyvavo visuose renginiuose, tomis dienomis ir norėjau tą akcentuoti. Taip, iš tikrųjų reikia perėti nuo žodžių prie darbų, įgyventinti Paryžiaus susitarimus, reikia mažinti emisijas ekonomikoje, reikia e, per ateinus 10 metų pasiekti mūsų tikslų, reikia iki 50 metų užsitikrinti netaršią ekonomiką, sutinku su visu tuo, yra sutarimas, egzistuoja dėl to. Uh, bet aš norėjau paklausti apie tai, kaip yra su ES išės politika. Mūsų veiksmai um, tarptautinėse organizacijose, ką mes pasi, ko pasimokėme e, per e, vadovų sutikimus. Pavyzdžiui, jungtinės tautos. Jungtinės tautos reikia suvokti, kad sukurtos taikai išsaugoti 21 amžiuje naujos temos. Uh, siekimas globalaus sustarimo tai yra pozityvus dalykas ir mes turime pasidžiaugti tuo, kas daroma jungtinės, e, ką daro jungtinės tautos ir prisidėti prie jų darbo. Tai yra pozityvus dalykas. Antras dalykas, pirmininkė, labai trumpai daugia šališkumas šiandieną yra labai susilpnintas ir reikia mums e, jį stiprinti ir ieškoti priežasčių kaip kelių, kaip tai padaryti. Pavyzdžiui, klima, kova su klimato kaita, tai gali sutelkti šalis. E, kitas dalykas, e, šiandieną mes esame lyderiai pasaulyje, iš tikrųjų nedaug kur pasaulyje esame lyderiai, o šioje srityje tikrai esame pirmieji, galime uh, E, pasakyti, kad daug pasaulio valstybių žiūri į mus kaip į sėkmę pavyzdį. Ir dar vienas dalykas, mums e, tai labai svarbu e, ir turime tą daryti dėl to, kad tai yra susijęs su mūsų gyvenimo būdu, bet taip pat ir ekonomikai tai labai svarbu. Dėl dviejų dalykų pirmiausiai mes galime užsitikrinti nepriklausomą energetinį Peidam prie naujų technologijų taip pat vykstant technologijų karui, konkurencijai mes jau e, pa, praradome e, savo konkurencijos pozicijas iš e, šimto didžiųjų įmonių, tik tai technologijų srityje pažangiausia tik tai aštuonios Europos įmonės, kitos yra amerikiečių ir kinų pavyzdžiui. Ačiū ponui Lopės, dabar Javier Nart realmente fue. Iš tikrųjų, e, labai buvo malonu išgirsti tai, ką sakė ponas Gutierėš. Šalis, kurios atvyko į New Yorką, atvyko ne su kalbomis, o su savo realybė, taip jis sakė. Ir tai yra aukšto lygio realizmo pavyzdys. Bet uh, E, vis tik tai kai kas atvyko su kalbomis, o ne savo realybę. Bet aš noriu pakalbėti apie tris realybės - klimato kaita, Tuvalų, Kiribati, Maldyvai jau jaučia pasiekmes ir jie gali net išnykti, garbul taip ir įvyks. Reikia strateginį saugumą užtikrinti e, toms saloms. JAV viena iš didžiausių teršėjų neigia klimato kaitą ir mes e, matome, kad veikia metafiziniai dėsniai, kalbama apie tik tai tam tikrus teigiamus dalykus ir visiškai net tikrą realybę. Kitas dalykas yra Kinija. E, reikia galvoti apie saugumą e, pietričių Azijos e, kontinentyje. Konti, Ir taip pat žinome, ką daro e, Vama Sutroje Kinija, statydama užtvanką, kaip gali pakengti milijo, e, žmonėms, kai druska bus užteršta upės delta, žmonės neteks namų, o Kinijos įmonės tuo naudosis ir tai susiję yra su Indijos e, saugumu, nes dešimtis milijonų uh, musulmonų iš Bangladešo e, keliaus į Indiją ir žinome, kas jau yra įvykę praeitie, kai buvo dešimtis tūkstančių e, mirčių e, dėl panašių judėjimų. Dar vienas dalykas - Amazonė, gaisrai, vegetacijos nikimas. Ir Ekvadoras, pavyzdžiui, E, tai, kas vyksta, gali labai pakenk, Ekvadore pakenkti labai trapiam dirbožėmiui. Ir e, mes žinome, kad dirbožėmis gali e, atitinkamų savybių turėdamas apsaugoti nuo miškų gaisrų ir tokiu būdu išvengti mm, dar didesnių katastrofų ties pusiaujo. Aš e, kalbu labai atvirai ir iš tikrųjų, matydamas tai, kas vyksta jungtinėse tautose, mane nervina daugybė yra deklaracijų ir iš tikrųjų labai mažai realių darbų. Ačiū dabar GUE frakcijos vardu, kolega Volis. Ačiū. Ekonomika, ekonomikos nesankcijos yra iš tikrųjų lieto kankinimo pavyzdys. Ekonominės sankcijos yra būdas pakeisti režimą, tačiau dėl jų labai nukenčia šalis, e, kurio, į kurias yra nukreiptos. Pavyzdžiui, JAV sankcijos Iranui privertė Iraną naudo, e, gaminti prastos kokybės kūrą, kad apsirūpintų kūrų. Irano benzinė yra dešimt kartų daugiau teršalų nei importuojamame kūre. Ir taip pat e, sieros kiekis, e, e, kurioje pagamintame vietoje, yra 30 kartų didesnis. Taip pat mm, nuken, yra plės, nukenčia ir infrastruktūros projektai iš tikrųjų, dėl to Irane labai nukentėjo ir požeminio vandens, gruntinio vandens ištekliai, prarasta maždaug 70 procentų gruntinio vandens išteklių. Iranas yra įsigal, įsipareigojęs mažinti CO2 išmetimus, teršalų išmetimus 12 procentų, mažinti CO2 išmetimus 4 procentais, kol nebuvo paskelbtos JAV sankcijos. Um, Ar jums nekelia susirūpinimo, kad e, sankcijų tam tikri struktūriniai pokyčiai, poveikiai užkerta kelią šalims plėtoti tvarę klimato politiką? Ir gal galėtumėte pasakyti, ar ši tema buvo aptarta per klimato kaitos sustikimą? Dėkoju ponui Uolis. Gal galėtume išklausyti dar poros klausimų. Suteiksiu žodį ponui poniai von Vyze. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad šiandien atvykote po Junktinių tautų klimato veiksmų e, viršūnių sutikimo. Aš atstovauju vienai Londono rinkiminiai apylinkiai ir mano rinkėjai nuolat manęs klausia, kas yra daroma, kokių veiksmų klimato kaitos rytyje įramimasi. Ir mes žinoma Europos parlamente norime imtis veiksmų, pasiekti, kad visos valstybės narės įsipareigotų iki 2050 metų sukurti CO2 požiūrių neutralią ekonomiką. Bet man kyla klausimas, kaip elgtis, jeigu nacionalinės vyriausybės neprisijima privalomų klimato kaitos tikslų. Na, jūs sakėte, kad yra tam tikrų regionų, pavyzdžiui, Kalifornija, kuri nepriklausomai nuo nacionalinės vyriausybės įsipareigojo siekti tikslų. Tai yra įdomus požiūris, kurį galbūt reikėtų perkelti ir kitur. Galėtų ne tik regionai, bet ir privačios įmonės prisidėti, nes iš tikrųjų jos turi tiek pat, o gal net ir daugiau galių mažinti teršalų išmetimus. Galbūt galėtume tokio, tokiu modeliu vadovautis ir Europoje. Kai kurie regionai Europoje nori veikti greičiau ir išsikelti didesnio užmojo tikslus nei kiti. Ačiū. Ačiū poniai Fonvizė. Prašom atsakyti. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komiteto nariams už tai, kad pasidalijote savo nuomonėmis, požiūriu ir kad uždavėte klausimus. Sureaguosiu į konkrečius iš jų. Užsienio politika ir lyderystė. Aš visiškai sutinku, tai, ką mes matome pasaulyje, rodo, kad ES yra laikoma lyderė šioje srityje. Žvelgiant iš politinės perspektyvos, lūkesčiai yra milžiniški. Į ES yra žvelgiama kaip į daugiašališkumo lyderę. Nes kalbant apie klimato kaitą, ji jokių geografinių sienų neturi. Mes savo ruoštų labai seniai bendradarbiavame su ES. Ir viena iš priežasčių, kodėl aš esu čia, yra ta, kad noriu viską aptarti su parlamento nariais, su generaliniais direktoratais, tam, kad matytume, kur buvo gerai padirbėta, kur reikia daugiau pastangų, bet šiaip pasauliniu lygmeniu matome, kad klimato diplomatika diplomatija gali labai daug e, nuveikti ir ES tikrai čia gali imtis lyderės vaidmens. Aš labai laukiu apsikeitimo nuomonėmis ir taip pat tikiuosi parlamento paramos, kad mes tikrai atneštume pokyčių. Jaunimas ypač daug tikisi iš ES. Dėkuoju taip pat, kad paklausėte apie gripatį ir saugumo aspektus. Mes vykdome vieną iš programų, kuri yra susijusi su klimato kaitos ir saugumo santykiu. Ar tai būtų sausra, ar miškų kirtimas, ar sklypų problemos, na čia labai dažnai įsivelia ir saugumo aspektai. Mes stengiamės čia kalbėti su, su šalimis apie jų užsienio politiką. Ir es čia, aišku, atlieka vėlgi labai svarbu vaidmenį. Mus džiugina atskirų šalių pažanga ir mes galime pasidalyti duomenimis. Tarkime, mūsų emisijų ataskaita parodė, kad labai daug pramoninių ekonomikų padarė pažangą. Tarša sumažinta. Tačiau Reikia pripažinti ir tai, kad pereimas nuo nešvarios prie švarios energijos reikalauja laiko. Mes tengiamės pasinaudoti mokslu ir normatyvais, kad tie veiksmai būtų paspartinti. Klimato kaitos viršūnių susitikimas rodo, kad jaunimo aktyvus įsitraukimas tikrai padeda čia išjudinti viską iš mirties taško. Kalbant apie salų programas, mes dirbame su mažomis, nepakankamai išsivyščiusiomis šalimis ir tarp yra daug salų. Bet sutinku su jumis, kaip sakė generalinis sekretorius, laikas baigėsi, klimatas keičiasi greičiau, negu mes spėjame imtis veiksmų. Todėl mes norime, kad užmojai būtų didesni Žinoma, viskas priklauso nuo atskirų šalių, tačiau pasauliniu lygmeniu mes esame įsipareigoję spartinti savo veiksmus. Taip pat buvo užduotas klausimas apie tai, ar buvo aptartos sankcijos Iranui. Mes viršūnių susitikime kalbėjome grinai apie klimato kaitą. Ar buvo kalbama apie šį aspektą pakraščiuose, susitikimą negaliu atsakyti. Mes e, savo ruoštų buvome numatę atitinkamas temas, tokias kaip gamta, klimato kaita ir panašiai. Apie politinius aspektus ir sankcijas mes nekalbėjome. Dėl pakontinenčio dėkoju už šį klausimą. Aš manau, kad tai daug žadantis principas. Mes turime šalių su nepriklausomomis jurisdikcijomis. Tai, kad Kalifornija įsipareigojo, mums teikia daug vilčių, nepaisant to, kokia yra bendra JAV politika. Mes tikimės pasinaudoti Kalifornijos pavyzdžių ir perduoti jį kitoms pasaulio šalims. Ačiū. Dabar antrasis raundas. Ponas Gala. Ačiū. Turiu porą klausimų. Jungtinės tautos mato pasaulinį vaizdą. Todėl norėčiau sužinoti, ar jūs galite koordinuoti, numatyti kaip galima būtų veiksmingiau kovoti su klimato kaita, ką aš turiu omenyje. Pasižiūrėkime į šalis, kuriuose įsipareigojimai nėra dideli Šios šalės e, deda nedaug pastangų, kad e, sumažintų savo emisijas. Bet e, jeigu kalbame apie ES, galime, tarkime, padidinti efektyvumą filtrų nuo 90 iki 95 procentų, bet veiksmingumas būtų tik tai 5 procentai. O kitų, kitose šalise gal tas veiksmingumas būtų 50 procentų. Todėl noriu paklausti, ar jūs galite numatyti, kaip su ta pačia suma, kurią panaudotų pažengusios pramoninės šalis būtų galima daugiau pasiekti kitose šalise. Galbūt yra suinteresuotų investuoti ir tų, kurie yra pasirengimtis veiksmų, bet neturi tam lėšų. Ar įmanoma būtų kažkaip koordinuoti tokius veiksmus ir pasiekti didesnį veiksmingumą? Antras klausimas susijęs su Afrika, kur ir yra jūsų bazė. Pavyzdžiui, Pietų Afrikoje naudojama labai daug anglies energijai gaminti. Trūksta saulės energijos. Aš manau, kad jeigu būtų politinė valia, būtų galima kur kas daugiau saulės energijos pagaminti. Ar yra čia kažkokių svertų, kurie padėtų motivuoti tokias šalis, kaip paskatinti jas pereiti prie atsinaujinančios energijos. Taip mes galėtume geriau kovoti su klimato kaita. Ačiū, pane Gali. Ponas Kastaldo. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti mūsų viešniai. Dėkoju, kad atvykote į mūsų komitetą. Kaip kad nurodė prieš mane pasisakę kolegos, paskutinis viršūnių susitikimas parodė, kad užmojai yra dideli. Buvo pasirašytos deklaracijos, tačiau be retorikos nelabai kas daroma. Jeigu mes norime imtis konkrečių atvejų, privalome veikti. JAV, Indija, Kinija yra didžiosios teršėjos. Mums būtina dirbti su jomis, kad galėtume kovoti su klimato kaita. Mes iš šios būtinybės atidėlioti nebegalime. Kai kurios valstybės narės ir ES apskritai stengiasi lyderiauti. Aš norėčiau sužinoti, kaip jūsų manimu mes galime dirbti kartu, kad parengtume tikrai patikimą politiką, kuri mums padėtų sumažinti emisijas. Kokių dar iniciatyvų jūsų manimu galima imtis, kokių programų? kaip galima būtų kovoti su didžiaisiais teršėjais, su didžiosiomis šalimis, kurios ir toliau taiko politiką, kuri prieštarauja jų patiktoms deklaracijoms. ES, žinoma, nori palaikyti jungtinių tautų strategiją. Mes norime apalio stalo diskusijų, kurios atneštų konkrečių rezultatų, Mes norime, kad būtų ne vien tik tai teikiamos deklaracijos, norime veiksmų. Ačiū. Na ir galiausiai, pane Maklaudu. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, Joyce, už jūsų pranešimą. Aš esu Škotijos narė aplinkosaugos komiteto. Šį rytą Aš taip pat susitikau su delegacija, kuri lankėsi New York'e, kuri susitiko su jūsų direktoriumi, direktorė Inga Angerson. Ir mes norime dar kartą jai labai padėkoti, kad jis su mumis susitiko. Diskusijos su jie buvo labai naudingos. Mes kalbėjome apie tai, kad reikia ieškoti gamtinių sprendimų. Aš manau, viršūnių susitikimas aiškiai parodė, kad mums dar daug ką reikia nuveikti tam, kad įgyvendintume darnaus vystimosi tikslus, kad įgyvendintume Paryžiaus susitarimą. Reikia spartinti, spartinti, spartinti savo veiksmus, jeigu norime užtikrinti tą užmojų įgyvendinimą. Mes turime veikti. Mes matome, kad dabar trūksta kažkokių realių veiksmų iš ES, Kinijos ar Indijos. Mm, kaip jau sakėte, taip, ES čia lyderiauja, bet taip mano mažesnės šalis, pavyzdžiui, Maršalo salos. Mes taip pat turime nepamiršti nacionalinių vyriausybių. Praėjusią savaitę Škotijos vyriausybė priemė naują klimato teisės aktą, kurio tikslas yra emisijos sumažinti 75 procentais iki 2030, iki 2045 užtikrinti, kad jos būtų nulinės. Škotija tikrai pasitempė, bet mums reikia, kad ir kitos ES bei pasaulio šalis prisijungtų. Tad klausimas, mano, būtų toks. Kokie yra pagrindiniai iššūkiai jūsų manimu, kas trukdo COP25 sėkmiai ir e, COP26, e, kuris, kuri vyks e, Glasgow. Kaip galima užtikrinti realią pažangą? O mąstant apie 2020-uosius, tai bus labai svarbus metai, kai šalis turės padidinti savo nacionalinius įsipareigojimus ir parengti savo strategiją. Tad ką jūs galėtumėte patarti? Right, thank you, colleague. Dėkuoju kolegai Miklau, daugiau niekas nenori pasisakyti. Prašom, žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau su atsakyti į tris e, grupės klausimų. Dėl konkrečių tam tikrų pasiūlymų nuorodų ir kaip veiksmingai veikti, dirbti. Tai aktualus klausimas ir aš galiu vienu žodžiu atsakyti, renkti, plėtoti, nes nėra e, vienos e, kažkokios problemos, nes visos šalis turės su skirtingomis problemomis. Kai kuriuose e, pramonėse šalyse, išsivystysiuose šalyse, jūs minėjote Pietų Afriką, pavyzdžiui, klausimas kyla, kaip atsisakyti iškastinio kūro, kai pasaulyje antras pagal dydį e, anglie, anglies klodai yra toje šalyje ir taip pat reikia e, suvokti, koks yra skurdo lygis šalyje, kokios galėtų būti alternatyvos iškasniam kūrui. Tokiu atveju mes e, pasaulio mes metu uh, e, užsima trimis dalykais, bet pritaikome juos prie vietos sąlygų. Pirmiausia, bendroji patirtis. Europoje egzistuoja daug geros patirties teigiamos dėl atsinaujinančios energetikos, jūs apie tai kalbėjote, ir kaip Europa gali pasidalinti klausimą savo patirtimis su mažiau išsivyšiusiomis šalimis. Uh, kitas dalykas - jūrų uh, šiukšlės, vandeninų šiukšlės, mums reikia daugiau duomenų. Uh, apie tai, kaip atsiduria plastikas vandeninuose ir panašiai. Bet mes taip pat turime e, siekti sujungti problemas. Reikia kalbėti ne tik apie plastiką, kuris atsiduria vandeninuose, bet ir kokį poveikį tai turi turizmui ar valstybių biudžetams. Tokiu būdu mes galėsime užsitikrinti geresnį planavimą ir finansavimą. Mes bandome siaurinti problemas, kad galėtume veikti. Ir dar vienas dalykas - lyderystė tokių struktūrų kaip jūs labai svarbu, ypač daugia šalyje platmėje dėl Pietų Afrikos. Galiu pasakyti tvirtai ir aš mm, norėčiau pacituoti vieną buvusi Pietų Afrikos prezidentą. E, Pereimas nuo anglimi grįstos, e, grįstų technologijų. E, politinė problema buvo dėl skurdo problemų ir dėl to, kad reikia užtikrinti, kad ne per brangi būtų naujoji energetika, kad žmonės galėtų įpirkti uh, energiją. Politiniai e, sprendimai buvo priimti, bet reikia žengti tolesnius žingsnius. Aš mielai apie tai daugiau pakalbėčiau su jumis. Dar vienas dalykas, ką galime padaryti, e, kovodami su didžiaisiais teršiais. Trys dalykai. Europos Sąjungos parlamentui noriu pasakyti, kad globali lyderystė daugia šalėje sistemoje e, Vienas ministras iš vienos išsivyščios šalies pasakė, kad klimato kaita nesusijusi su valstybių sienomis ir e, mes, kai pradėsime veikti e, bendriau, kartu jūsų darystė bus labai svarbu. Ir daug daugia šalių organizacijų, kad mūsų jau seniai bendrabiauja su ES ir ES parlamento e, dėka mes galime naudotis mokesčių mokėtojų iš Europos paramą ir tikimės, kad, kad toks bendarbiavimas tęsės. Taip pat ES delegacijos įvairiose šalyse gali siekti bendrai dirbti su mūsų agentūromis. E, mes turime tokių tikslų, tai susijęs su jungtinių tautų reforma, bet taip pat ir e, veiksmai vietoje šalyse būtų labai svarbus. Tose srityse mes galime padaryti daugiau, kad paremtume įgyvendinimą, mūsų prisimtų įsipareigojimų. Tačiau taip pat noriu pasakyti, kad lemiamos svarbos dalykas yra greitis, sparta, o kaip generalinis sekretorius sakė, laiko turime vis mažiau. E, e, e, Škotijos atstovai noriu pasakyti, kad aš perduosiu jūsų linkėjimus Ingiai, ji taip pat labai džiaugiasi sutikimu su jumis dėl Paryžiaus susitarimo. Politiniai įsipareigojimai prisimti ir ką mes galvom apie pačias mažiausias šalis, ką mes matome, yra tam tikrų poslinkių, tačiau jeigu pasižiūrėtume uh, dėl nacionalinių įsipareigojimų visoms šalims numatyti prisiimti įsipareigojimai jau kažkas yra daroma šioje srityje ir tikimasi, kad jie padės pasiekti, e, padės pasiekti Paryžiaus įsipareigojimų. Darnaus vystimosi tikslai labai svarbu, kad finan, matome, kad finansų ministra jau daugiau vis skiria išteklių tam. E, galimybės ištekliai. Noriu pasakyti, kad e, šie metai buvo puikūs, įvairi, tvirtinant įvairias priemonės. Taip pat mes tikimės, kad ir kiti metai bus e, panašus. Ir darnaus vysimos tikslai e, taip pat labai svarbu, nes e, ateina jau terminas, iki kurio jie turi būti įgyvendinti. Turime labai nedaug laiko. Dėkoju Jums, nebeturiu daug Ne, nebematau, kad kas nors norėtų paklausti. Ačiū Jums, kad atvykote. Ir manau, kad e, Jūsų apsilankimas labai savalaikis, galvant apie tai, kas vyksta New York'e. Mes galvosime tai, ką Jūs sakėte. Ir tikrai ES ir Junktinės tautos e, turi daug bendrų salčio taškų. Dėkoju Jums dar kartą, dėkoju Jūsų komitetui nariams. Džiaugiuosi turėjusi galimybę pas Jūs atvykti. Colleagues, just to inform you, the next meeting will be, or the next item will be in camera. So those who are not... Kolegos, kitas e, darbuotojas klausimas e, bus svarstomas uždarame posėdėje. Tie, kurie neturi teisės būti salėje, turėtų dabar išeiti.